dėl Elenos pranešimo. Kadevski. Ačiū, ponė pirminkė. Baltijos jūra yra bendras ES išteklius. Todėl turime imtis veiksmų, jie apsaugoti nuo mūsų pačių. Tai skamba galbūt paradoksaliai, bet iš tikrųjų tokie ekonomikos sektoriai kaip e, žemės ūkis arba pramonė, jeigu jie nėra teisingai reguliuojami, gali neigiamai paveikti ekosistemą. Taigi mūsų pareiga užtikrinti, kad nepaisant e, ekonomikai reikalingų investicijų, vis dėlto būtų saugotas šis vertingas gamtinis išteklius ir tai Baltijos jūra. Jeigu mes tai ignoruosime, tai ir ūkio sektoriai, kurie naudojasi šio ištekliumi, gal galia nukentės. Taigi tam reikia virš valstybinio bendradarbiavimo. Nes tik e, dėka bendrų veiksmų, bendrų mokslinių pastangų, draugė taip pat ir su Rusijos mokslininkais mes galime sukurti veiksmingą sistemą, kuri leistų apsaugoti šią jūrą ir leistų panaudoti kūrybiškai ir išradingai visą jos e, potencialą. Labai ačiū. Toliau perinam prie Šiklūno ataskaitos. Ponas Jar. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu Estiją prisijungsiančią prie eurozonos kiekviena nauja narė eurozonoje yra sveikintinas dalykas, nes bendra valiuta yra e, stiprus integracijos faktorius. Norėčiau priminti komisijai, kad yra stabilumo kriterijai, kurių būtina laikytis, tačiau man sudaro kartais įspūdis, kad senosios eurozonos narės turi ypatingų e, teisių. Reikia laikytis nustatytų kriterijų ir e, bausti tas, kurios jų nesiklaito, ne, nesilaiko, ypač kalbant apie stabilumo kriterijų. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponė Sirijover. Gerbiamas pirmininkė, mes tikime eurų ir kaip Estijos atstovė, kaip Estijos delegatė, be abejo, aš e, balsavau už šį pranešimą tam, kad e, mes galėtumėm įsivesti eurą. Deficitas pas mus dabar tikrai nedidelis, e, viešojo sektoriaus skolos taip pat nedidelis, e, rodikliai vieni geriausių Europoje. Ir aš manau, kad mes pasieksime savo tikslą. Mūsų rezultatai patvirtinti visoje Europoje. Na ir aš balsavau taip pat už šį pranešimą, norėdama padėkoti savo šaliai, savo tautai Estijai, kuri gana ramiai laikėsi Nepaisant to, kad buvo e, didžiulis nedarbas, e, buvo karpami atlyginimai ir sąlygos tapo gana sunkios. E, ilgai taip gyventi negalima, tačiau mes tikimės, kad euro įvedimas palengvins padėtį. Ačiū toliau, ponė Andrikienė. Pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą ir visų pirma norėčiau pasveikinti Estiją dėl to, kad Europos parlamentas priėmė šį sprendimą, nutarė leisė prisijungti prie Eurozonos nuo 2011 metų sausio pirmos dienos. Eurui iškyla rimtų iššūkių, e, tačiau Estijos įstojimas į Eurozoną turėtų būti aiški žinia tiems, e, kas kelia klausimų dėl euro, e, Europos bendrosios valiutos egzistavimo perspektyvų. Mes turėtumėm imti pavyzdžių Estijos ryštą ir nusikės, e, nuseklės pastangas prisijungti prie eurozonos e, šalių šeimos. Ir ypač turint omeny, kad Estijos e, puikus rezultatai buvo pasiekti būtent pasaulis įvirus ekonominiai kriziai. Taigi tai turėtų būti puikus pavyzdys kitom valstybėm narėm, kurios taip pat siekia euro įvedimo. O taip pat ir dabartiniams eurozonos valstybėms narėms, ypatingai toms, kurios šiek tiek nuvertina eurozonos kriterijus bei taisyklės. Ačiū. Bene, grazie. Adesso passiamo alle dichiarazioni sulla relazione Czarneschi. Dėkoju. Toliau periname prie Černetskio pasisakymą dėl biudžeto tvirtinimo, 2000 metų biudžeto patvirtinimo. Pirmininkė, dėkoju ataskaitą, kurią mes šiandien patvirtinome. buvo nelengvai rengiama. Panašų dokumentą kancelerė priėmė dar lapkričio mėnesį ir reiškia, kad tarybos, kaip pagrindinės, vienas iš pagrindinių Europos institucijų, biudžetą reikia griežtai kontroliuoti, nes dabar yra tam tikros stokos pasitikėjimo ir dialogas taryba vyko nelabai sklandžiai. Aš labai tikiuosi, kad ateityje taryba bus atviresnė ir aš tikiuosi, kad dokumentai, kurie buvo atsiusti Europos parlamentui dėl biudžeto išlaidų, bus tikslesni. Mes juos gausime anksčiau. Na ir galų gale E, garsusis džentelmenų sutarimas, e, tai yra 1970 e, metų koncepcija turėtų būti peržiūrėta tam, kad parlamentas iš tikrųjų turėtų realios įtakos prižiūrint tarybos išlaidas. Ačiū, pane Foks. Ponas Foks, ačiū pirmininkė. Mane giliai neramina Europos tarybos pirmininko pareiškimas. Kadangi valstybės narės e, sutiko teikti savo biudžetus komisijai svarstyti prieš e, tai padarant nacionaliniam parlamentam, tai iš tikrųjų yra neraminti tendencija, nes panašu, kad e, toliau tęsiama tendencija perduos daugiau galiojimo Europos Sąjungai jeigu valstybės narės e, teiks savo biudžetus e, svarstyti komisijai prieš nacionalinius parlamentus, tai bus didžiulis suvereniteto pašydimas. Ir aš dėl to galėčiau palaikyti ponui Rampoj. E, iš tikrųjų, nacionalinis parlamentas turi būti pirmoji institucija, kuri peržiūri ir tvirtina biudžetą. Uh, ES be abejo turi likti laisvė ekonominė fiskalinė integracija, tačiau tokiam valstybėm kaip Junktinė karalystė iš tikrųjų neturėtų kilti e, grėsmė, kad bus pažįstas jos ekonominis suverenitetas. Ačiū toliau. Latvid pranešimas. Ponas Sinclair. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau prieš Ne todėl, kad netikėčiau, jog e, reikėtų vertimo būdžiamosiose bylose. Aš manau, kad labai svarbu yra užtikrinti gerą vertimą tokiuose bylose. Tačiau iš tikrųjų, kas vyksta? E, e, kažkaip. Europos Sąjungoje yra prisijungusi prie SHR ir mm, e, nežinau, kodėl mes pasirinkome tokį kursą e, nes tai irgi savotiškas žingsnis vėlgi kuriant kažkokią tai supervalstybę. E, ir aš dėl to balsavau prieš. Vėlgi, ES nėra valstybė, tai yra nacionalinių valstybių narių kompetencija ir daug kartų jau tai esame kartoję. Nežinau, kodėl reikia vis prie to grįžti. Much, uh... Ponas Vatin. Ačiū. Aš ir mano kolegos iš Junginės karalystės nepriklausomos partijos susilaikėme per balsavimą, tačiau ne dėl to, kad mes iš esmės prieštaraujame tam, kad būtų teikiamas vertimo žodžiu ir raštų paslaugos tiem, kas atsiduria užsienio teismuose. Tačiau, jei būtume balsavę už, tai reikštų, kad mes pritarėme Stokholmo programai ir Europos teisės sistemų harmonizavimui. Kaip jau buvo su Europos arešto oreš, orderių. Tai reikštų, kad mes sugriautumėm e, nusistovėjusias tradicijas, taip pat pažeistumėm mūsų šalies teisę. Yra daug nuostatų siūloma, kurios mums yra visiškai nepriimtinos dėl konfiskavimo orderio, pavyzdžiui, ir taip toliau. Visi, kas mano, kad nacionaliniai teismai turi teisę saugoti savo piliečius, turi priešintis teisės sistemų harmonizavimui Europoje bei turi priešintis Stokholmo programai. Ačiū. Dabar Bauer pranešimas, kuris buvo atmestas. Ar būtų norinčių pasiaiškinti ponė Andrikienė ir ponė Sinclair? Ačiū pirmininkė. Kelios pastabos dėl šio pranešimo, dėl Surijan pranešimų dėl biudžeto aspektų. Aš balsavau už tą pranešimą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Pone Andrikienė, dabar dėl Bauer pranešimo, kuris buvo atmestas. Jūs dabar pasisakote apie Surijan pranešimą, jei neklystų. Jei taip, tai tą paaiškinimą turite pateikti raštu, nes tam pranešimui taikoma supaprastinta procedūra. Taigi pasiaiškinimą dėl to pranešimo galite pateikti raštu. Na, o dabar kalbame apie Bauer pranešimą, kuris buvo atmestas. Žodis Nicole Sinclair. Ačiū, pirmininkė. Balsavau už atmetimą, ir džiaugiuosi, kad mūsų parlamentas atmetė šį pranešimą. Aš atstovauju Junktinės karalystės vidurinę teritoriją, tai yra labiausiai nuo nedarbo nukentėjusi teritoriją mūsų šalyje. Dažniausiai Junktinėje karalystėje nukenčia smulkus verslas, nes smulkus verslo tradicijos mūsų šalyje yra labai stiprios ir man atrodo, kad turime ginti savo smulkų verslą. Ir šis pranešimas buvo eilinis išpolis prieš smulkų verslą ir tikrai negalime leisti užkrauti per daug griežtų ir didelių taisyklių smulkiam verslui. Aš tikiuosi, kad nei parlamentas, nei komisija nebegrįž prie šio pranešimo, prie jo aptarimo, kad jis bus atmestas ir aš tikiuosi, tikiuosi, kad ateityje savo teisės aktuose mes nesistengsime perkrauti ir per daug griežtai reglamentuoti smulkaus verslo. Dėkoju. Ar dar būtų norinčių pasisakyti? Pone Dofman, ne? Išbrauksiu šiuos kolegas iš sąrašo. Ponas Mastela. Aš balsavau prieš šį pranešimą, kadangi pirmiausia, mums turim, turime atsakyti į klausimą, varto, pirmiausia, turime gerai pasižiūrėti, ką mes iš tiesų vartojame. Mes norime uh, reglamentuoti šią sritį, tačiau tai neišvengiamai reiškia daugiau biurokratijos. Uh, Ar mūsų vartotojai gali pasinaudoti visą teikiamą informaciją? Viena vertus vartotojas yra suinteresuotas, tačiau kita vertus e, vartotojai nenori daugiau biurokratijos. Aš manau, kad e, čia mes viską vertiname pernelyg paprastai. Pranešėja sako, kad e, vartojimo, e, tai yra mytybos tam tikri profiliai, tam, tikros, tai, tai, tam tikri įpročiai yra e, ir informacija apie maistą yra pakankamai aiškiai pateikiama. Tačiau aš manau, kad čia dar daug klaustukų. E, mes turime nemažai tyrimų, kurie mums galėtų suteikti galimybę plačiau pažvelgti į visą šį reikalą. Ačiū. Sì, sì, è, è iscritta. Dėkoju, Peter, Peter Jar. Žinoma, vartotojai turi teisę žinoti, kas yra e, maiste. Naujasis žymėjimas e, žymi naują kelią Europoje. Žmonės e, turėtų maitintis sveikiau, tačiau kol kas naivu tikėtis, kad taip ir bus. E, Mes turime žinoti, kad ir vartotojai, vartotojai yra ne tik tai suaugusiai, bet ir vaikai ir jų sveikatai taip pat mytyba daro didelę įtaką. Ir tie, kurie laikosi sveiko gyvenimo būdo, jų joks maistas ne, ne, nenuvarys į kapus. Ir būtent tą mes turime suprasti balsuodami šiandieną. Čia l'onorevole Mario Pirillo. Mario Pirillo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš Zomer pranešimo pakeitimus, e, kurie e, buvo susijęs su e, vadinamąją šviesoforo sistema, jos įvedimu. Aš manau, kad energetinės vertės ir rodikliai susiję su riebalais ir baltymais ir vandeniais ta sistema, naujoji žymėjimo sistema vartotojai nesuteiks jokios naujos informacijos. Atsidursime pavojuje, kad e, bus baudžiama už e, tokių pusfabrikačių gaminimą, kaip pavyzdžiui šaltos picos. Ir ten bus žymima viskas raudona spalva, kadangi tokiuose produktuose yra pavyzdžiui sūrio. Šviesoforo sistemoje uh, galima būtų daryti prielaidą, kad e, sveik, e, sveiki maisto produktai ir jų naudojimas ir taip pat tų produktų gamyba turėtų būti skatinama, tačiau aš manau, kad taip mes e, padarysime tiesiog meškos paslaugą. Pone, o... Pone Ovir. Norėčiau pasakyti dėl ponios Powers pranešimo. Tačiau taip pat turiu keletą žodžių ir apie ponios Zomer pranešimą. Tikrai vertinu jos nuveiktą darbą ir tikrai pasisakyčiau už tai, kad būtų sukurta bendra taisyklių sistema. Dabar turime daugybę skirtingų taisyklių, tad reikėtų situaciją keisti ir aš pritariu šiam pranešimui pasisakau už tai, kad aiškiai būtų nurodyta, kiek kalorijų yra vienoje maisto porcijoje, tačiau spalvų e, kodo sistema, man atrodo, neprimtina, todėl kad tai būtų pateikiama subjektyvi informacija apie tam tikrą maisto produktą, na, o iš esmės nebūtų pateikiama tinkamos informacijos apie subalansuotus maisto produktus. Kai kalbame apie e, geltoną, žalę, raudoną spalvas, tai mes tik pateikėme dalinę informaciją, bet visiškai neinformuojam apie kokybę. Ar galėčiau dabar pasisakyti ir apie kitą pranešimą? Pirmininkas sako ne, nes dabar pasiaiškinimai tik dėl Zomer pranešimo. Aš tikiuosi, kad kai baigsime pasisakymus dėl ponios Zomer, aš galėsiu pasisakyti dėl ponios Bauer pranešimo, nes tikrai laiku paprašiau žodžio. Pirmininkas. Na, jei neklystų, man atrodė, kad niekas nenorėjo pasisakyti dėl Bauer pranešimo, bet jeigu jūs norite, galite tai padaryti dabar. Dėkoju, pirmininkė. tikrai vertinu ponios Bauer nuveiktą darbą. Aš taip pat buvau komiteto, esu to komiteto narė, mačiau, kaip sunkiai ji dirbo, rengdama pranešimą. Mano nuomonė visai nelogiška individualią veiklą besiverčiančius asmenis įtraukti čia, todėl kad jiems jau yra skirtas 51 reglamentas ir tikrai nereikėtų per daug didelio reglamentavimo. Aš nepritariau tam, kad būtų atsimtas šis pranešimas. Toliau žodis kolegai Kalinovski. Ačiū, pirmininkė. Pagrindinė rezoliucijos mintis yra sukurti tokią situaciją, kai visoje Europos Sąjungoje maisto produktai būtų vienodai ženklinami. Tokiu atveju situacija būtų daug aiškesnė Europos vartotojams. Jei rasime harmonizuotą, suderintą sprendimą, jei rasime suderintas maisto ženklinimo taisyklės, tai žmonėms tikrai bus lengviau pasirinkti, ką pirkti, e, pasirinkti maisto produktus ir bus aišku, ko nepirkti, nes jei jie matys, kad yra kažkokių alerginių medžiagų, tai jie to produkto nepirks. Manau, kad reikia taip pat taisyklių, kurios padėtų įnešti daugiau aiškumo į priekybos sektorių, nes tikrai, jeigu bus aiškesnės taisyklės dėl maisto ženklinimo, tai tuomet ir priekyba tokiais maisto produktais supaprastės. Žodis e, poniai Morkūnaitė. Parlamentas balsavo dėl labai svarbaus dokumento ir sveikinu priimtą sprendimą. Svarbu tinkamai informuoti vartotojus ir kad informacija, kurią jie gauna, būtų kiek įmanoma neklaidinanti ir būtų prieinama. Savo balsavimu stengiausi kuo daugiau atsižvelgti į vartotojų interesus. Tačiau visgi būtina surasti balansą tarp būtinosios ir perteklinės informacijos surasti balansą tarp vartotojų ir gamintojų interesų. todėl manau kad sekantis žingsnis turėtų būti sudaryti sistemą ar bent jau skatinti kad gamintojai savarankiškai teiktų kuo daugiau papildomos informacijos vartotojams tam kad užtikrintumėme mūsų visų europos sąjungos gyventojų sveikatą. ačiū. Much, Dėkuoju, Radviliai. Žodis ponui Šnelart. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, patvirtindami šio reglamentą mes norime geriau informuoti vartotojus ir norime kovoti su nutukimu, tačiau tuo pat metu norime ir mažinti biurokratiją. Aš manau, kad šiandieniniu sprendimu e, mes pasieksime nežinau, ar pasieksime tų tikslų, tai yra efektyviai informuoti vartotojus. Tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad geresnė informacija, sveikas gyvenimo būdas ir automatiškas nutukim, kova su nutukimu, sėkminga kova su nutukimu, tokia grandinė, veiksmų grandinė yra tikrai veiksminga. Kalbant apie biurokratizacijos mažinimą, mes ko gero susidurime su priešingų dalyku E, kai matau, kiek daug informacijos mes norime įtraukti į, į etiketes, tai reiškia gerokai daugiau biurokratijos mūsų piliečiams ir e, ta informacija jiems nepadės kovoti su nutukimu. Dėkoju. Pone McKevin. Ačiū pirmininkė. Aš ir kiti e, leiboristų parlamentarai galų gale balsavome už Somer ataskaitą, nes mes manome, kad buvo pasiekta tam tikras pažangos, ypač dviejose sritise, tai yra nurodant kilmės šalį ir taip pat e, pakuočių ženklinimus. Tačiau mes taip pat turime rimtų nuogastavimų dėl, pavyzdžiui, e, balsavimo už, e, tai kad būtų atsakyta nacionalinių ženklinimo sistemų. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, kiek ar jis egzistuoja savanoriškai, visų labai gerai veikiančių ženklinimo sistemų, vartotojams jos patinka. Uh, Ir mes dabar pažiūrėsime, kas atsitiks taryboje, e, ką jie nuspręs dėl nacionalinių ženklinimo sistemų išlaikymo. Tačiau antrojo svarstymo metu, jeigu Europoje nepavyks susitarti dėl, pavyzdžiui, to šviesoforo ženklinimo sistemos, tai mes manome, kad e, šalis, kurios jau yra parengusios gerai suprantamas ir aiškės ženklinimo schemas, turėtų turėti teisę išlaikyti tas schemas ir ateityje. Labai ačiū, ponė Makeven. Dabar suteiksiu žodį ponui, ponui Batnam dėl ekonominio valdymo. Uh, uh, uh Pirmininkė, balsavau prieš šią rezoliuciją. Nors uh, teisė kūrinio poveikio tai nepadarys, tačiau vis dėlto tai ženklina savotišką kryptį, kur link juda ES. Tai yra savotiškas uh, schema uh, ekonominėme Europos valdymui. Kaip šį rytį išgirdome, ponas uh, Baros ir daugelio politinių uh, frakcijų vadovai pasakė, kad būtent to jie ir nori. Dabartinė finansų krizė yra vertinama kaip na, savotiškai naudingas procesas, kuris leis sustiprinti ES. Ašgi atstovauju Londono miestui, kuris e, gali nukentėti nuo siūlomų teisės aktų, europinių teisės aktų. Europos ekonominis, e, e, europinis ekonomikos valdymas gali sugriauti Britanijos ekonomiką. Uh, Vienas iš aspektų, kuris buvo rezoliucijoje, buvo pono Papler e, e, pakeitimas, e, kuris būtų leidęs e, pasitraukti iš bendros europinės valiutos zonos valstybėm narėm, tačiau šis pakeitimas buvo atmestas. Na kągi, dabar e, posėdis atidedamas ir bus tęsiamas e, po trijų. Ačiū visiems.